Mr. Chairman, honorable members of the committee. Uh, let me start off, however, by saying a couple of sentences uh, in my native Lithuanian. Man didžiulė garbė ir privilegija šį rytą būti čia, šiame komitete. Ir beje, pasveikinti šiame komitete vieną iš žmonių, dėl kurių tiesą sakant čia ir atsiradau. Tai, tai mano tėvinainis ir buvęs bosas, ir mokytojas, ponas Algirdas Saudargas. Tiesiog norėjau pasidalinti vieną, vienu labai asmeniniu įspūdžiu, kuris yra gilus ir kuris suteikia, prašau suprasti mane, stiprų emocinį prieskonį man čia šį ryt būnant su jumis. Įsivaizduokite, 1987 metais, kai dar buvau mokinys, Lietuvos tarybų socialistinėje respublikoje kartą mokytoja manęs paklausė, o kuo norėtum būti suaugęs? Pasakiau, o aš norėčiau būti filosofas ir diplomatas. Tuo metu, patikėkite, 1987 Sovietų sąjunga ir aš vienuoliktokas. Turėjome 12 klasių tuo metu mokykloje. Tai toks mano atsakymas turėjo skambėti ir skambėjo mažų mažiausia na, kaip, kaip geroka šizofrenija. Bet vis dėlto tai nebuvo šizofrenija, nes šiandien aš tai esu čia tapęs abiejais filosofų, kaip mes jau buvom uh, aptarę mūsų filosofinės pažiūras su, su ponu pirmininku Kazini ir diplomatu. Taigi supraskite, kad uh, kokį didelį kelią į tolimą kelią mano šalis ir mes nuėjome. Šį rytą atsidurčiau čia, mano galva, tai nesupyks kiti komitetai pačiame filosofiškiausiame iš Europos parlamento komitetų. And now uh, I'm going to, to continue in, uh, in uh, English. Uh,